Balsavimas vyks birželio mėnesį. Kitas posėdis prasidės rytoj, balandžio 18 dieną, 9 iki 15 val. 14 val. nuo 15 iki 17 val. darbo tvarkė yra paskelbta Europos parlamento interneto svetainė.